We'll start our committee meeting and. Vasytės pradedame mūsų komiteto posėdį. Visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu niekas nenori pasiūlyti nieko dėl darbo tvarkės. Like to give, to give Dabar noriu suteikti žodį mūsų vertėjams. Žinau, kad jie nori jums kai ką pasakyti. Prašau. Jei turės informuoti, kad jau trečią savaitę tęsiasi socialinis konfliktas dėl mums vienašališkai primestų darbo sąlygų. Nepaisant įvairių mūsų pasiūlytų nuolaidų, administracija iki šiol nežengė jokių žingsnių, kad šį konfliktą išspręstų. Apgailestavome, kad tenka jūs informuoti, jog dėl to vertėjai baigs darbą lygiai 12.30, kuomet numatyta posėdžio pabaiga. Ačiū uždėmesi. Uh, uh, Trečias darbo tvarkės punktas darb... 26 kovo, balandžio 12 ir balandžio 28 įvykusių posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu niekas neturės jokių pastabų, tuos protokolus laikysime patvirtintais. Šiandien pirmininkės pranešimai. Kolegos, dabar balsuosime 219 biudžetas galiojimai dėl trilogo pranešėja pone Malin. Taigi pradame balsavimą. Kompromisas pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame kortelėmis dėl pirmojo kompromiso. Tu antrojo. Baigiame. Priimta. Dvidešimt šeštas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl 26-ojo. Pradedame. Baigiame. Priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 48, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl 48. SND frakcijos vienu balsu per daug. Dabar viskas tvarkoje. Baigiame. Priimta. 409 už, prieš, susilaiko, priimta. 50, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penkiasdešimt pirmas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaiko. Balsuokime kurtelėmis. Baigiame. Priimta. Ketvirtasis už prieš susilaiko priimta. Penktasis ir šeštas kartu, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Septintasis už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas ir dešimtas kartu už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko. Turime balsuoti kortelėmis, pradedame, baigiame. Priimta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas už, Atkrenta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl visos nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuojame kortelėmis. Vardinis balsavimas. Baigiame. 24 už, 5 prieš. Sveikiname Malin Bjork pranešėją. Tikoju. Šeštasis darbuotojas klausimas - kova ir prevencinės priemonės kovojant su e, priekabavimu prie moterų darbo vietoje. ES Pina Picarno yra pranešėja, mes turėtume aptarti pakeitimus ir dabar iš karto suteikiu žodį pranešėjai. Pina Picarno. Ačiū pirmininkė. Gal reikėtų palūkėti, kol kolegos, kurie nenori dalyvauti diskusijoje, išeis iš salės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie padėjo pakoreguoti tekstą, pasiūlė naujų temų. Aš maniau, manau, kad pakeitimų siūlymai visi buvo labai naudingi, kokybiški ir jie padėjo pagerinti mano tekstą. Man labai džiugu, pirmininkė ir gerbiami kolegos, kad visi ypatinga dėmesį temai, kuri yra susijusi su gazinimu, bauginimu priekabavimu internete. Tai yra labai aktuali tema, kurią mes jau nekartame nagrinėjome ir šitie reiškiniai gali turėti labai sunkių pasiekmių. Gal netgi didesnių negu priekabavimas viešoje vietoje gatvėje. Todėl aš manau, kad reikėtų pasiekti kompromisą šiuo klausimu. Nemanau, kad problemų turėtų kilti, kadangi pakeitimų siūlymų buvo pateikta, mes juos e, išgvildenome. Ir taip pat manytumėm, kad į Stambulo konvenciją reikėtų atkreipti dėmesį tekste, taip pat reikėtų nurodyti ratifikavimo procesus ir pabrėžti, kad būtina įgyvendinti šios konvencijos nuostatas. Tai labai svarbi bus teisės aktą siekiant kovoti su smurtu pagristu lytimi. Aš nelabai suprantu, kodėl yra prieštaraujama šiai konvencijai kai kuriuose valstybėse narėse, nors joje yra pagrindinis uždavinys yra kovoti su smurtu ir priekabavimu prieš moteris. Tai yra teisės aktas, kuris labai išsamus ir jis yra reikalingas mūsų kovoje. Mums reikalinga privalomas teisės aktas, apie tai nekartą kalbėjome, žinome, kad ten yra tam tokių socialinių apibrėžčių ir ta panti priekabiavimo koncepcija, mobbing galbūt ne visiems yra suprantama ar nevienodai traktuojama, tačiau tai nereiškia, kad teisiškai nebūtų galima kai ko patikslinti. Mes turime ir toliau dirbti. Toliau reikėtų siekti kurti taip vadinamą minkštąją teisę, antrinius teisės aktus, taip pat švietimo srityje galima daug nuveikti kovodami su smurtu prieš moterus. ES lygmenių reikia ir vienų, ir kitų priemonių. Tačiau tai nereiškia, kad iš valstybių narių būtų atimti jų įgaliojimai. ES lygmenį taipogi reikia privalomų teisinių nuostatų, tai yra esminiai pasiūlymai, kuriuos aš išgryninau iš tų pakeitimų. Juos glaustai trumpai pristačiau ir manyčiau, kad jūs galėsite ir patys išsakyti savo nuomonę apie juos. Dar kartą norėčiau padėkoti tiems kolegoms, kurie įdėjo pakankamai daug pastangų gerinant mano tekstą ir aš esu įsitikinusi, kad tekstas iš tikrųjų tapo geresnis, kokybiškesnis ir jis yra geras pagrindas toliau siekti apsaugoti moteris nuo šitų e, reiškinių, konkrečiai nuo priekabėjimo. Ačiū, ponė Černo. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ana Zaborska pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie keletą pakeitimų siūlymų, kurie mano manimu labai naudingi, kurie padės labiau apsaugoti moteris darbo vietoje, uh, E, visuomeninėme gyvenime ir aš norėčiau pasakyti, kad aš pritariu tiems pakeitimams, kurie yra susijęs su priekabavimu internete. Tai reiškinys, kuris labai greitai plinta ir todėl laiku reikia imtis konkrečių priemonių, kadangi, kaip žinome, internetas yra anonimiškas pasaulis. Todėl labai svarbu valstybėms narėms siūlyti švietimo ir mokymo priemonės, kad moteris taip pat greičiau įsisavintų naujasias technologijas ir kad jos laiku atpažintų e, lytinio priekabavimo apraiškas internete. Taip pat norėčiau priminti, kad čia reikia atkreipti dėmesį į žmogiškąjį orumą. Būtent jo pagrindu turėtume ugdyti kitų kartų piliečius. Tiesiog e, žmonės turi suprasti, kad jie negali būti, prieka, prie, negali būti priekabaujama lyties pagrindu, ar tai būtų darbe, ar apskritai viešajame gyvenime. Todėl labai svarbu šviesti apie tai, kaip traktuoti kiekvieną kitą pilietį asmenį socialinėme kontekste. Taip pat reikėtų nepamiršti ir moterų, kurios turi susi, su, kurios taip pat susiduria su kita priekabiavimo rūšimi, taip pat priekabiavimo darbe, taip pat reikia siekti, kad motinystė apskritai nebūtų stigmatizuojama kaip reiškinys, kad moteris apskritai dar ryštusi kurti šeimą, e, gimdyti vaikus ir taip toliau. Taip pat reikėtų išryškinti ir vyresnės kartos problemas, kadangi ji patiria ir fizinę, ir psichologinę prievartą įvai arba spaudimą pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje aš norėčiau padėkoti kolegiams Petir ir Šoidrovai už tai, kad jos parengė pakeitimus siūlymus. Joms dėkoju nuoširdžiai ir tikiuosi tolesnio puikaus bendarbiavimo su pranešėja ir rengiant kompromisus. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Zaborska. Beatrič Becera, Alde frakcijos atstovė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Pičerna už puikų darbą e, atliktą rengiačią nuomonę ir pritariu visiškai pagrindinėms nu, e, linijoms teiginiams svarbu, kad pasiektume, jog valstybės narės suteiktų galimybę e, privačioms ir e, viešosioms organizacijoms prievalė surenkti mokymus šiais, šiais klausimais, tai yra priekabiavimo ir persekiojimo. Tai tikrai labai svarbus dalykas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kaip svarbu kokia sudėtinga padėtis yra dėl to, kad nesulaukiame daugiau skundų, pareiškimų apie atvejus, kai aukos yra persekiojamos, kai jos yra persekiojamos, jos, e, gali, jos teikia par, pranešimus apie tai tik tuomet, kai jaučiasi saugios. Tai yra labai svarbu, nes, nes jeigu nebus tokių skundų, negalėsime persekioti pažeidėjų. Todėl teikiant pakeitimus apie tai kalbėsime, kad valstybės narės pakeistų atitinkamai teisės aktus ir kad e, e smurto lyties pagrindų apibrieštis atitiktų Stambulo konvencijoje esančią apibriešti. Tai pats išsameusias apibrėžimas Ir be to tai yra vienas svarbiausių tikslų e, siekiant suderinti teisės aktus ir užtikrinti įtraukti. Reikia gerinti priežiūros ir stebėsenos mechanizmus, siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų taikymą es dėl priekabiavimo draudimo. Kiekvienoje šalyje reikia skirti reikalingas lėšas e, lyčių lygybės užtikrinimui. Ir taip pat noriu priminti apie tai, kaip svarbu uh, E, pavyzdžiui, nepamiršti ir priekabiavimo kibernetinėje erdvėje. Todėl reikia paprašyti komisijos, kad pateiktų pasiūlymą dėl kovos su priekabiavimu visais pavydalais. Dar vienas svarbus dalykas. Aš buvau pranešėję Alde frakcijoje dėl rezoliucijos dėl e, priekabiavimo lyties pagrindų parlamente ir ta rezoliucija, tos rekomendacijos po rezoliucijos partijos nebuvo įgyvendintos. Jeigu parlamente, jeigu negalime pasirūpinti pasiremti e, tuo, kas vyksta valstybėse narėse ir pas mus tikriausiai negalime būti pavyzdžių kitam pasauliui. Todėl reikia tai gyvendinti ir svarbu, kad priminti, kad parlamentas pirmasis, kita vertus, iškėlė šią, šį klausimą. Bet dabar reikia gyvendinti patvirtintas priemonės ir todėl turime e, toliau būti pavyzdžių ir visi turime galimybę ir gebėjimus daryti tai kiekvieną dieną. Ačiū. Thank you. Uh, uh, now... Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Ortasui. Ačiū. Šešėlinio pranešėjo vardu norėčiau padėkoti Pičerno pranešėjai už pranešimo projektą. Iš tikrųjų jis labai nuoseklus, geras pagrindas dirbti toliau. Norėčiau paminėti svarbiausius mūsų frakcijai aspektus ir e, pasakysiu, kad mes pateikėme e, pakeitimų, mes manėme, kad reikėtų organizuoti e, informacijos kampanijas ir atkreipti dėmesį į tokius nežymius galbūt priekabiavimo atvejus, kadangi po jų gali sekti ir rimtesni dalykai. Taigi mes turime atkreipti dėmesį, informuoti, uh, ir e, teismus, taip pat reikėtų pateikti informaciją darbo vietoje, taip pat reikėtų imtis prevencijų priemonių darbo vietoje, vietose, taip pat e, dirbti su partijų atstovais ir taip pat reikėtų numatyti procedūras, kaip skelbti informaciją apie tam tikrus e, atvejus. Taip pat Europos parlamente mes turėtume imtis priemonių susijusių su e, priekabiavimu. Taigi e, šitas komitetas turėtų imtis šitų tos iniciatyvos ir labai svarbu, kad e, rezoliucija būtų visiškai įgyveninta. Grįžtant prie teisės aktų, mes manome, kad svarbus yra trys dalykai. Pirmiausia, direktyva reikalinga dėl kovos su smurtu prieš moterį, taip pat ir toliau reikėtų E, ratifikuoti Stambulo konvenciją valstybėse narėse, apie tai buvo kalbėta ne kartą. Ir taip pat reikia grįžti prie e, tenkinančių darbo sąlygų. Manyčiau, kad šitie trys aspektai ir toliau išlieka labai svarbus. Taigi, Džordi, vardu norėčiau padėkoti pranešėjai dar kartą už puikų darbą ir už darbą su šešiais pranešėjais. Thank you. Dėkoju. Dabar žodis ponui Pimiento, kuris vietoj Angelos Valen pasisakys. Prezident. Um... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau perduoti šešėlinio pranešėjo atsiprašymus. Jis negalėjo šiandien atvykti į posėdį, jis turi dalyvauti kitur, negalėjo asmeniškai dalyvauti, taigi aš noriu perduoti jo e, nuomonę šiose diskusijose. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos sunkų darbą. Žinoma, jūs gavote nemažai pakeitimų. Tai reiškia, kad komitetas tikrai labai daug reikšmės skiria šioms diskusijoms. Šešėlinis pranešėjas pateikė šešis pakeitimus, kuriais siekiama pagerinti pranešimą vienas iš pranešimo tikslų yra sustiprinti stebėseną ir paramą aukoms. Taip pat numatyti tas sudėtingas stresą sukeliančias situacijas, kurios galiausiai gali netgi privesti prie savižudybės aukų. Ir labai svarbu pasirūpinti ir aukomis kaimo vietovėse, nes joms yra sudėtingiau gauti prieigą prie pagalbos ir tokios aukos negali sudėtingiau apie tai informuoti ir nėra nuteisiami persekiotojai. Taip pat nacionalinės institucijos turi renkti planus ir numatyti deramus išteklius, kad aukos kaimo vietovose, vietovėse tolimesnėse vietovėse ne, nebūtų paliktos be pagalbos, kalbant, kalbant apie galimybę gauti paramą, pagalbą, apsaugos priemonės. Uh, Mes apgailestaujame dėl to, kad Stambulo konvencija nėra ratifikuota daugelio valstybių narių ir toks vilkinimas reiškia, kad konvencija negali būti visapusiškai taikoma. Daugelis lytinio priekabiavimo atvejų darbo vietoje nėra apie juos nušviečiama dėl to socialinės stigmos, dėl to, kad žmonės bijo prarasti darbus ir dėl to situacijos yra, su, ir sąlygos yra sudėtingesnės ir priekabiavimo aukos yra dar labiau pažeidžiamos. Taigi mes turime spręsti ir šią problemą ir tai yra dar vienas svarbus struktūrinis tas struktūros ele, trūkstamas elementas. Ir tie pakeitimai, kuriuos nu, pateikė šešėlinis pranešėjas, yra susijęs su problemomis, uh, su kuriomis susidurėma ir šiame parlamente, tai mes bendrą pakeitimą ketiname siūlyti tam, kad būtų visapusiškai pritaikyta rezoliucija, kuri 17 metais buvo patvirtinta plenarnėme posėdėje. Šešėlinis pranešėjas mano, kad šis parlamentas privalo taikyti nulinės tolerancijos politiką lytinio priekabiavimo atveju ir teikti paramą aukoms. Būtent įgyvendinant tas rekomendacijos, kurios pateiktos rezoliucijoje, įskaitant ir nepriklausomų uh, ekspertų grupės sukūrimą. Atitinkamos institucijos turi būti peržiūrėtos, tai visų narių atsakomybė. Turime užtikrinti apsaugą ir kitiems nariams ir visiems darbuotojams. Taigi šiandienis pranešėjas nori padėkoti pranešėjai už darbą ir nori išreikšti norą dirbti toliau su jie, tam, kad galiausiai būtų parengtas geras pranešimas. Dėkoju Daniela Ajuto. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, nes teksto bazė yra puikia. Na, o tie pakeitimai, kurie yra pateikti, išryškina tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, tai, kad svarbu surasti drąsos ir pasmerkti priekabiavimą. Ir dažnai žmonės bijo prarasti darbą. Turime kalbėti apie tai garsiai ir ypač turint omenyje mytų judėjimą ir pastaruosius e, įvykius, matome, kad visame pasaulyje tai davė rezultatų, buvo pasmerkti tokie reiš, tas, tas reiškinys ir daugiau buvo apie jį sužinota, bet vis tiek matome dar nemažai skirtumų tarp valstybių narių ir turime ties to padirbėti. Tie pakeitimai, kuriuos pasiūlėme, yra susiję su naujosiomis technologijomis, nes dauguma priekabiavimo vyksta tyliai internetu. Ir dėl to aukos yra labai pažeidžiamos psichologinė prasme. Mes suprantame, kad labai sudėtinga atsikratyti to gėdos jausmo, kurį jaučia dažnai nukentėjusiosios. Taip pat yra pakeitimas, kur kalbama apie tai, kad e, bauginimas, priekabiavimas nebūtinai tai, kas vyksta horizontaliai, e, nebūtinai viskas e, daroma tik, ne tik vertikaliai, kad viršininkas priekabavo prie pavaldinio, bet gali vykti ir horizontalūs reiškiniai. Taigi labai svarbu suteikti paramą aukoms. Labai dažnai labai sudėtinga gauti reikiamos pagalbos ir reikia būti drąsiems ir pasmerkti tą priekabiavimą, bet labai dažnai auka jaučia, kad uh, jai ne, ne, nesuteikiama parama, bet ji yra kaip ir teisiama. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai. Ačiū. Like to... Ačiū. Ačiū. Uh, well, all, to, uh... Ačiū, Julie Watt. Noriu visų pirma pasakyti, kad tai tikrai labai svarbi tema E, kurį nagrinėjame mūsų komitete ir džiaugiuosi, kad tai yra, nes seksualinis priekabiavimas neišnyks. Tie, kurie sekėte Britų žiniasklaidą šią savaitę, tikriausiai skaitėte, kad e, yra pasipiktinimas Westminsteryje, nes konservatorių parlamento narys pasipriešino e, teisės akto pasiūlymui, kuriuo siūlome numatyti baudžiamasias sankcijas už moterų fotografavimą iš apačios, jeigu jos dėvi sijoną. Tas e, konkretus konservatorių narys, Kristofe Čiauk, pasakysiu jo pavardę, nes neturėjo supratimo, kas yra tas fotografavimas moterų sijonų iš apačios. Ir jis paprieštaravo tokiam mm, teisės projekto pasiūlymui ir tai virto dideliu skandalu Westminsteryje. Uh, nutiko štai, kas moteris, daugelis moterų, kurios tapo tokio, met, tokios praktikos auka, pradėjo kalbėti apie tai, ką jos patyrė. Nes ne tik nuotrauka, nuotraukos darimas yra nemalonus, bet paskui tos nuotraukos platinamos socialinėje žiniasklaidoje, siekiant pažeminti moteris. Ir tai tikrai pažeidžia moterų teisės. Manau, kad čia kalbame apie, apie šiuo klausimu kalbame tikrai labai svarbiu momentu. Pastarosiomis kelis, keliomis dienomis tas reiškinys labai e, plačiai aptariamas, tas e, fotografavimas iš Sijono iš apačios e, ne tik pažeidžia e, moterų teisės, bet tai apima ir, ir vyrus, pavyzdžiui, vyrus, kurie dėvi Sijonus škotus, mano tėtis, pavyzdžiui, groja dūdmaišių ir dėvi Sijoną. Taigi tai aktualu ne tik moteriams, bet ir vyrams taip pat. E, tarp tarplytis, traplyčius asmenis. Me, taip pat, aišku, turime šviesti ir politikus, nes bandymas pasipriešinti tokiam teisės akto projektui, o dauguma Britų parlamento narių, bendruomenių narių buvo pasirengę paremti jį ir, ir toks žingsnis tikrai visus šokiravo. Parlamentas turėtų tapti lyderių šiais klausimais, turime tapti lyderių daugeliu kitų atvejų ir paraginti vis, valstybės narės ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją, nes kai tai bus pasiekta. Visi kiti joking, jokingi ir, ir nesažiningi, neteisingi bandymai e, priekabauti prie moterų, pažydinėti jų teisės baigsis, nes e, e, galios e, saistantis teisinis procesas visai, dėl visų šių dalykų. Aš visiškai palaikau šį siūlymą ir galbūt galėtume pakalbėti apie. Taip pat apie tą fotografavimą Jonų iš apačios, tokį specifinį atvejį. Uh, ir apie kitus atvejus, kuomet moteris viktimizuojamos ar persekamos dėl to, kokius rūbus jos dėvi. Uh, uh, Ačiū dabar, ponė Jimenez Besilbarijo. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau e, pasveikinti pranešėją, e, kolegę Pičerno, taip pat e, šešėlinius pranešėjus, žinau, kad ši tema yra tikrai būtina ir labai yra platus pritarimas jai. Reikia kalbėti apie priekabiavimą ir jį ištempti dienos šviesą, nes daugeliu atveju manoma, kad tai nereikšmingas nusikaltimas, net nelaikomas nusikaltimu ar nusižengimu daugeliu atveju. Ir direktyvoje, manau, Tai, tai svarbu, turime bendradarbiauti, tai svarbu, nes turime siekti aukų teisų apsaugos. 2012-aisiais, e, pavyzdžiui, Italijoje e, buvo toks nusikaltimas, egzistavo teisės aktuose nuorodos apie tą vadinamą stokint priekabiavimą, o Ispanijoje dar tuo metu nebuvo, tai ne, neegzistavo nuostatos, kad tai yra nusikaltimas. Ir kalbama dabar apie tai, kad reikėtų numatyti baudžiamasias sankcijas. Netgi kalbama apie tai, kad reiktų atšaukti tas e, baudžiamasias sankcijas kai kur. Ir kaip sako ponė Zaborska, viskas, turime nepamiršti ir priekabiavimo e, interneto erdvėje. E, galime čia prisiminti ir Europos aukų apsaugos orderį EP taip pat prokuratūros institucijų Europos ir pasitelkti šias institucijas. Ir kaip buvo ką tik pasakyta, prie, nuo priekabiavimo gali nukentėti ir vyrai, pavyzdžiui, darbe. Taip gali nutikti dažniau e, su priekabiavimu siejama moteris, nes jos dažniau nukenčia nuo to priekabiavimo. Bet vyrai, jeigu yra kokios nors mažumos atstovai, irgi gali patirti tai svarbu ir tai rekomenduočiau uh, dėl šio pranešimo jau. Tai svarbios temos, tikiuosi, kad jos. Taip pat svarbu tai, kad kartais teisėjai, prokurorai, policija ne, neatpažįsta tokio nusikaltimo. E, turime nepamiršti aukų, reikia pasirūpinti aukomis. Ir ponas Pimenta apie tai kalbėjo, komentuodamas pakeitimą dėl aukų teisų. Daugeliu atveju net nėra žinių informacijos apie tai, kad tokie pranešimai egzistuoja arba kad egzistuoja priemonės, kaip pavyzdžiui, Europos aukų apsaugos orderis. E, nėra apie tai žinių. Turime pareikalauti komisijos, kad jie apie tai skelbtų informaciją, skleistų ją, renktų informavimo kampanijas, nes kitaip bus štai, kaip mes priimsime gerus teisės aktus, gerus sprendimus, o praktikoje uh, nieko nebus, ne, nepasieks pagalba aukų, kurios turi savo teisės ir atitinkamai nebus grandininės reakcijos, nes reikia užtikrinti aukų apsaugą. Like give... Ačiū. Dabar žodis pranešėjai, bet ne, ne ilgiau nei vieną ar dviems minutėms, prašau. Sì, grazie, Presidente. Proverò ad essere. Ačiū, ponia pirmininkė. Pabandysiu kalbėti trumpai. Noriu visų pirma padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė. Manau, jie įnešė svarbu indėlį į šią diskusiją ir kolegos akcentavo porą svarbiausių dalykų. Visų pirma, e, pasmerkimas ar nuteisimas - tai svarbiausias dalykas. Kaip jau sakėme, svarstydami kitas, kalbėdami apie tai kitomis progomis, skirtingose situacijose skirtingai suvokiamas priekabiavimas ir bauginimas ar persekiojimas. Kartais moteris tiesiog apie tai nepraneša, nesiskundžia dėl tokio elgesio, nes egzistuoja tam tikras toleravimas arba tam tikras suvokimas, bent jau kai kalba eina apie E, nedrastiškus atvejus. Kaip jau sakiau, yra skirtingas suvokimas, skirtingiems žmonėms, skirtingi žmonės skirtingai suvokia, kas yra priekabiavimas ir bauginimas. Todėl sunku turėti bendrą atspirties tašką iš teisėkuros perspektyvos, nes nėra aišku, kokie yra to reiškinio parametrai. Daugeliu atveju kalbama apie nusikaltimą. Kalbant apie tą reiškinį, minimas žodis nusikaltimas. Bet kaip sakėme, esame sakę ne kartą, turime ratifikuoti konvenciją. Nes sunku suvokti, kodėl Stambulo konvencija dar neratifikuota. Mes sverkiame e, smurtą prieš moteris, ir kaip ir būtinio smurto atveju reikia saistančios priemonės, kuri uždraustų priekabiavimą e, ir bauginimą moterų dar, darbo vietoje. Reikia e, to tokio, e, tokios sistemos, kuri būtų atspirties dalyku. Ačiū, sako pirmininkė, balsuosime Liepos 10 dėl šio klausimo. Ačiū. Ir dabar septintasis darbo tvarkės punktas - humanitarinės vizos nuomonės projektas. E, nuomonės autorė Malin Bjork ir žodis Malin Bjork. Ačiū, aš kalbėsiu švediškai. Šiandieną, šiandien švenčiame pabėgėlių, tarp nepabėgėlių dieną. Ir labai svarbus mūsų atliekamas darbas ir šiame komitete. Ir moterys, mergaitės dažnai negali pasinaudoti teisėtais e, pabėgėlių keliais ir, ir dėl to labai smarkiai nukenčia, kai bėga nuo e, krizių ar karo, nes nėra galimybės joms teisėtai patekti į norimą šalį. Taigi aš manau, kad turime užkristi tam kelią ir uh, numatyti humanitarinių vizų sistemą. Taip pat šiame komitete mes suprantame, kad tos moterys, mergaitės, kurios bėga, dažnai susiduria su smurtu ir priekabiavimu ir ne visuomet į tai atsižvelgiame prieglopščio teikimo procedūros metu ir ta nepykanta, smurtas moterų e, mergaičių atžvilgių. Tai kova su tais reiškiniais yra mūsų komiteto darbas. Mes turime užtikrinti, kad moterys mergaitės galėtų saugiai patekti į norimą šalį. Taigi mes e, turime pasiūlymą ir labai svarbu mūsų komitetui išsakyti savo paramą tokiai e, humanitarinių vizų sistemai Ir aišku, mes turime aptarti visas tas konkrečias situacijas, su kuriomis susiduria e, moterys ir mergaitės. Ir e, aš pateikiau e, savo pasiūlymus, kalbama apie priekybą žmonėmis ir lytinį priekabiavimą ir smurtą. Ir man atrodo, kad Aš tikrai stengsiuosi su šešėliniais pranešėjais kiek įmanoma dirbti, kad sustiprinčiau šį pasiūlymą, kad būtų galima e, apsaugoti moteris mergaitės nuo tokių bai, baičių, baisių situacijų joms e, bėgant. Ir e, laukiu tolesnio darbo su šešėliniais pranešėjais, kad mes galėtumėme sustiprinti savo uh, pasiūlymą. Dėja, aš turiu išeiti dabar ir balsuoti lybę komitete, dėl to visų labai atsiprašau, bet mano kolegos pasižymės visas jūsų išsakytas pastabas ir aš galėsiu jas atsižvelgti ir labai labai norėčiau visiems padėkoti. Now, uh... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmiausia, Anai Zaborskai. Ačiū pirmininkė. akivaizdu, kad dar dabartinis migracijos krizės įveikimo modelis yra nepakankamas. Todėl ir aš manau, kad šis pasiūlymas nesirima pakankamų teisinių pagrindų, kad būtų galima jį paremti. Šiame tekste, skaitant jį, sustiprėjo įtarimas, kad ES linkstama ignoruoti klausimus susijusius su migracija, o tai reiškia imigracija ir tai reiškia, kad stiprinama populistų stovykla. Humanitarnės vizos, žinoma, kaip reiškinys yra ne, neįdingas dalykas, bet aš atmetu siūlymą suteikti tokią vizą be jokių išlygų. Humanitarnės vizos negali būti išduodamos tik dėl to, kad sunku arba kad e, ne, neįmanoma patekti į Europą dėl LGBT bendruomenės. Skaitydama tam tikras formuluotės, aš tarsi susidaru įspūdį, kad tai yra vos ne privilegijuota grupė. Asmuo, kuris yra e, persekiojamas kuris yra padaręs nusikaltimą, tarsi prilyginamas su LGBT. Todėl reikėtų, ko gero, grįžti prie e, imigrantų perkelimo klausimu ir aš manyčiau, kad sistema yra sukurta, tačiau ES turi ko gero labiau reaguoti į imigraciją kaip globalią problemą. Iš tikrųjų reikalingi teisės aktai, kurie padėtų išspręsti ir humanitarinių vizų klausimą, taip pat reikėtų įgyveninti tinkamą e, humanitarinę ir prieglopščio suteikimo politiką. O valstybės narės taip pat turėtų išsaugoti savo kompetencijas šioje srityje. Todėl aš esu numačiusi konkrečių pasiūlymų dėl prieglopščio, dėl imigrantų apsaugos. Aš nemanyčiau, kad valstybė, būdama savarankiška, gali suteikti tokias teisės arba papildomas galimybės, tačiau ES nėra tas pats kaip valstybė narė. Todėl Ženevos konvencija, kuri buvo priimta 67 metais, numato ir lyties apibrėžimą. Todėl čia ko gero reikėtų tiksliai cituoti konkrečias sutartis ir konvencijas jų tekstą, kad nereikėtų išradinėti dviračių iš naujo. SND šešėlė pranešėja Marija Gabriela. Thank you, chair. And... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju poniai Bjork pranešėjai už dokumento pristatymą. Aš kaip šešėlint pranešėjai norėčiau padėkoti ir visiems kolegoms, kurie mm, padėjo ir padeda pranešėjui. Mes kalbame apie nuomonės projektą ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad prieš keletą dienų 636 migrantai atvyko į Ispanijos e, jūrų uostą, tačiau jie, jie kit, buvo išgelbėti, tarp jų buvo ir vaikų, ir besilaukiančių moterų, ir jie, būdami ilgą laiką atviroje jūroje, siekė patekti į Europą. Pastaruoju metu 5000 pabėgėlių žuvo pakeliui į Europą viduržėmė jūroje. Taigi pabėgėlių krizė yra didžiulis iššūkis. Todėl migracijos politika, pasienų kontrolė, ypač vakarų Balkanų e, e, e, srautas verčia taikyti teisės aktus dėl prieglopščio suteikimo, dėl šeimų sujungimo ir todėl šitą klausimą reikia vertinti ir iš lyčių lygybės perspektyvos ir tai yra politinis klausimas. Bendra atsakomybė ir geresnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir kitų suinteresuotų šalių yra labai svarbu. Svarbu bendradarbiauti ir įvairių lygmenių, įvairiuose sektoriuose ir įgyvendinti direktyvą ir taip pat keistis gerosios praktikos pavyzdžiais. Aš pritariu pranešėjai, kad labai svarbu prieglopščio prašytojams numatyti teisinės galimybės, teisės galimybės patekti ES. Todėl aš manyčiau, kad šiame, šiame nuomonėje reikėtų atkreipti dėmesį į tarptautinės sutartis, ypač Stambulo konvenciją. Tačiau praėjus po vienerių metų Pėcinėms metams kai kurios valstybės mm, neratifikavo šios konvencijos. Taip pat reikėtų rinkti duomenis pagal atskiras lytis. Ypač moteris ir vaikai, mergaitės yra labiausiai pažeidžiamos migrantės. Jeigu viena moteris su vaikais keliauja, jeigu tai yra besilaukianti moteris arba jeigu tai e, žmonės su negale. Ir kita vertus, tie žmonės susidurė ir kilmės valstybėje su persekiojimu susijusiu su lytimi, tai yra lyties organų žalojimu, taip pat e, bauginimu, seksualinė prievarta. Todėl politikai taip pat e, sveikatos e, apsaugos darbuotojai turi teikti ypatingas paslaugas, informaciją toms mergaitėms ir moteriams, kurios atvyksta į ES. Taip pat reikėtų investuoti į. Visa will be crucial step for Oman Asylum. Į kitą, kitas politikos sritis, kad moteris galėtų būti apsaugotos, kad jos nebūtų išnaudojamos e, e, žmonių gabentojų. Aš norėčiau, kad lyčių aspektas būtų įtrauktas į komisijos pasiūlymą, kuriame būtų atsižvelgta į tarptautinės gairias dėl teisinių pagrindų leidžiančių apginti merginas ir moteris. Taigi reikėtų suformuoti aiškias sąlygas dėl humanitarnių vizų išdavimo. Ir taip pat reikėtų numatyti šito sprendimo taikymo procedūras, vertinant šitą aspektą iš lyčių perspektyvos. Šiandien yra pabėgėlių diena ir reikėtų parodyti, kad mes siekime esminių pokyčių, siekdami apginti merginas ir moteris. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems kolegoms ir siekti toliau kovoti su šiuo fenomenu. Like Ačiū dabar žodis Ernestui Urtasun. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti e, e, Malin Bjork už pranešimą. Nemanau, kad mes kūrėme naują vizų kategoriją, nes humanitarnės vizos nacionaliniuose įstatymuose jau egzistuoja daugybę metų. Daug valstybių tokias vizas turi ir tai yra labai svarbu, nes tokiu būdu pabėgėliai gali kreiptis tiesiogiai dėl prieglopšio tų šalių ambasadose arba konsulatuose. Ir galiu pasakyti, kad mano šalyje Ispanijoje humanitarnės vizos egzistavo ir puikiai veikė nuo 2009 metų ir dabar turime visą tai savo nacionaliniuose įstatymuose, nors viskas šiek tiek daugiau dabar yra pribota, bet egzistuoja tokia galimybė. Ar reikalinga europinė tokia sistema? Mano atsakymas taip ir dėl to aš manau, kad komisijos prašymas pradėti rengti teisės aktų šio klausimu yra labai svarbus ir tinkamų momentų pateiktas. Kodėl tai yra ypatingai svarbu moterims? Mes žinome ir tame komitete, per šiame komitete ankstesnėje kadencijoje irgi tą situaciją analizavome ir žinome, kad tie maršrutai, kuriuos pasirenka migrantai į Europą, padedami mafijos ir priekeivių, moterų, moter, priekeivių žmonėmis dažniausiai yra moterys. Ir dėl to tas lyčių perspektyva, lyčių elementas čia yra labai svarbus - tai, kad nėra saugių kelių Europą. Tai ypatingai paveikia moteris, nes mes žinome, kad jos keliauja miškais, jos yra prievartaujamos, mušamos, yra daug lytinio smurto ir panašiai, taigi mes turime spręsti tą problemą. Dėl to manau, kad pranešimas yra labai svarbus ir tai lyčių, lyčių perspektyva čia yra labai svarbi ir galiausia turime uh, pagalvoti parlamente, kokį mes vaidmenį norime suvaidinti, apskritai kalbant apie pabėgėlius. Mes žinome, ko tikėtis iš kitos tary vadovų tarybos. Jie nekalbės apie, valstybės jų vadovai nekalbės apie Dublino reformą panašu, jie nekalbės apie tai, kad reikia sukurti teisėtus kelius skirtus pabėgėliams. Mes tik tai žinome iš mm, vakaryšių išvadų būtent, kad bus kalbama apie tik tai apie platformas. Ir parlamentas, kaip žinia, nekarta pastaraisiais metais plenarnėme posėdėje reikalavo tų saugių kelių ir mes toliau turime suvaidinti savo vaidmenį ir sakyti, kad mūsų tikslas, mūsų pozicija pabėgėlių ir migracijos atžvilgių yra tokia, kad mes norime Europinio atsako, norime Dublino reformos ir norime, kad būtų sukurti teisėti keliai pabėgėliams ES mastu, o humanitarnės vizos tam yra labai svarbus kelias. Tai dėl to Aš manau, kad tai yra labai svarbi tema, labai svarbus pranešimas. Ir Malin Bjork požiūris yra visiškai teisingas ir aš tik tai galiu pasakyti, kad mes bandysime su ja bendradarbiauti tam, kad tekstas būtų kuo galima geresnis. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis Julie Vaud. Aš norėčiau priminti šiam komitetui, kad prieš dviejus metus, kai minėjome Tarptautinę moters dieną, mes patvirtinome pranešimą dėl to, kad reikia užtikrinti moterų apsaugą, moterų, kurios siekia prieglopščio, moterų pabėgėlių apsaugą. Ir tame pranešime mes kalbėjome apie lytis, lyčių aspektą ir konkrečiai kalbėjome apie tas grėsmes ir nesaugumą su kuriuo susiduria įvairios lyties žmonės LGBTI, IQ, patiria, kai bėga ir išsiruošia į tokią kelionę. Tai tikrai čia nieko naujo mes neišrandame. Mes jau į tai atsižvelgėme, mes balsavome dėl to šiame komitete ir tai buvo tikrai labai reikšmingas momentas parlamente, nes buvo minėjama, minima tarptinė moters diena, tas vyko prieš dviejus metus. Ir manau, kad labai svarbu pripažinti, kad jungtinių tautų vyriausias įgaliotinis pabėgėlių klausimų, tai yra pabėgėlių agentūra jungtinėse tautose, jeigu atidarytumėte jų tinklapį, tai ten yra toks sakinys. Lytinis seksualinis smurtas, kuris yra padaromas prieš žmogaus valią ir pagristas lyčių normomis ir vienodomis galių vienodais galių santykiais. Tai mes čia nieko tos lyties neišrandame, čia nieko naujo neišrandame. Tai yra 21 amžiaus gyvenimo dalis ir mes turime pirmieji kalbėti ir pasakyti už žmonės, kurie priklauso įvariems vyriams lytims. Ir Malta, viena iš valstybių narių, į savo pase įvedė tokį mechanizmą, pagal kurį žmonės, kurie savęs net, netapatina nei su vyrim, vyrais, nei su moterimis, gali tiesiog išbraukti tą, tą eilutę, ta prasme, padėti kryželį tenais. Tai reiškia, kad e, mes tą, tas, tuos dalykus jau darome ir, ir darėme, čia nieko naujo neišrandame. Thank you. Thank you. Ačiū. Ačiū poniai Julie Ward. Angelika Mlinar. Trumpai nenoriu ilgai kalbėti, bet noriu išreikšti paramą ir akcentuoti tai, ką Ernestas ką tik sakė. Mes suprantame ir remdamėsi tuo, ką girdime ir tu kalbėjai apie tai, ką, ką svarstys kita taryba, kalbėdami apie prieglopščio ir migracijos pasiūlymų paketą. Tai dar blogiau. Praėjusią savaitę užbaigėme darbą dėl trijų pasiūlymų oficialiai su taryba dėl perkelimo, kvalifikacijų ir prieimimo sąlygų su taryba ir mus informavo, kad yra susiformavusi blokuojanti dauguma ar mažuma taryboje prieš šiuos pasiūlymus. Atrodo, kad viskas e, eina link institucijų susidūrimo, kolizijos. Instu, dvi institucijos, parlamentas ir komisija nori išspręsti, patvirtinti šį rinkinį, o taryba žaidžia savo žaidimus. Atsidūrėme tikrai sudėtingoje situacijoje ir mums tenka tiems, kurie dar nori ginti demokratiją ir žmogaus teisės bei statymo viršenybę, Ženevos konvenciją, pabėgėlių klausimais mes turime susivienyti ir išsakyti savo poziciją. Aš pritariu tam, ką tu sakei. Turime susivienyti, suvienyti jėgas, nes neaišku, kokias išvadas paskelbs taryba vyksianti šios, šio mėnesio pabaigoje ir paskui dar, o paskui bus kitas pusmetis, kito pirmininkavimo. Ačiū, Angelika. Daugiau prašančio žodžio nėra. Noriu informuoti, kad pakeitimus reikia įteikti iki birželio 28-osios vidurdienio. Ačiū. Ir dabar prasidės mūsų klausimas netrukus.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 lyčių aspekto integravimas į biudžetą, dabartinė padėtis ir kelias priekin. Mūsų šiandienos klausimas vyksta tikrai laiku, nes ką tik balsavome dėl įgaliojimų e, pradėti e, dėrybas dėl 2019 biudžeto, o šia, ir ten raginame ir, ir mes norime, kad lyčių aspektas būtų integruotas į ES biudžetą, kad ir Nors tai atrodo techninių dalykų, bet tai tikrai gali pakeisti moterų įtaką. Ne tik parlamente, anot taryb, komisijos, tai yra lyčių aspekto integravimas visai į visus biudžeto tvirtinimo e, proceso, etap, proceso etapus, aprepiant ir išlaidas ir įplaukas, e, užtikrinant lyčių lygybę. Vėlgi, gali nuskambėti tai skambėti kaip labai techninis dalykas, bet tai svarbu, jeigu suvoksime, kad bet kokia viešosios politikos sritis, kur yra finansuojama iš biudžeto, atitinkamai skirtingai veikia vyrus ir moters. E, lyčių aspekto integravimas į biudžetą siekia trijų tikslų - skaidrumas fiskalinėme planavime, užtikrinti lyčių lygų aktyvų dalyvavimą biudžeto procese ir galiausiai uh, gerinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą. Mūsų ekspertai šiame e, klausime yra akademinio pasaulio, akademinio pasaulio atstovų iš darbo jėgos rinkos specialistų ir nebejoju, kad mes išgirsime įdomių pasiūlymų bei pasakojimo apie praktinius e, atvejus ir pavyzdžius ir apie tai, kaip mes galėtume įtraukti lyčių aspektą į ES biudžetą. Ir dabar suteiksiu žodį ekspertams. Visų pirma, daktarai Elizabeth Glatzer, ekonomikos ir socialinių e, mokslų specialistai iš uh, vienos verslo ir ekonomikos e, universiteto, taip pat e, jį viena iš European Gender Budgeting Network kuriejų. Čia ponia pirmininkė, ponia pranešėja, tikrai džiaugiuosi galimybę būti čia, man tikrai garbi kalbėti šią temą, nes lyčių aspekto integravimui biudžetą domiuosi jau du dešimtmečius ir dar prisimenu, kad Europos parlamentas um, suvaidino labai svarbu vaidmenį, pastumėdamas šio klausimo prior, prioritizavimą, ypač iš lyčių aspekto. 2003-aisiais tai nutiko. Ir po to buvo daug žingsnių, bandymų e, iš jūsų pusės pereiti prie e, lyčių aspektą atspindinčio biudžeto įgyvendinimo. E, Todėl norėčiau savo pasisakymę pristatyti, kas vyksta, kokia pažanga pasiekta, kaip, yra, kaip atrodo Europos šalis, kas vyksta pasaulyje ir pakalbėti apie Europos, padėtį Europos Sąjungą ir um, padaryti išvadas, ar Europos Sąjunga neatsilieka nuo pasaulinių tendencijų. Taigi, jeigu kalbame apie tendencijas ir kokia yra tarptautinė situacija integruojant įtraukiant lyčių aspektą į biudžetą. Matome, kad vis daugiau šalių renkasi e, lyčių požiūrio atsakingą biudžetą ir sistemingai tą aspektą integruoja į visą biudžeto ciklą, kaip jūs ir sakėte, bei taip pat į visas politikos rytis. Daugybė valstybių narių yra patvirtinę tikrai gerus lyčių, atsakingai lyčių aspektą atspindinčius biudžetus, bet yra nemažai erdvės pažangai, e, pažangių metodų taikymų ir mano kolegos kalbės apie pavyzdžius konkrečius. O kalbėdama apie valstybių veiklą, noriu pasakyti, kad tarptautinės organizacijos, kaip pastebime, pastaraisiais metais labai ryštingai e, skatina atsakingą lyčių požiūrių biudžetą kaip priemonę viešųjų finansų valdyme. Visų pirma, tai daro Tarptautinis valiutos fondas, kuris 2016-aisiais parengė visapusišką pasaulinę apžvalgą skirtą atsakingam lyčių aspekto integravimui biudžetui. Ir TVF vadovė, ponia Kristin Lagarde, labai ryštingai pasisako šią temą. TVF e, perina prie konkretaus darbo ir remia šalis šiame darbe. Kita vertus, EBPO e, e pripažino, kad lyčių aspekto integravimas į, yra, į biudžetą yra labai svarbi viešųjų finansų priemonė. Tai yra viena pagrindinių priemonių užtikrinti lyčių lygybę. E, ką tik dalyvavau dviejų dienų E, konferencijoje, kur dalyvavo aukšto rango biudžeto klausimų specialistai, e, surenkta e BPO ir Austrijos vyriausybės. Tai antra tokia konferencija skirta lyčių aspekto integravimui biudžetą. Yra stiprus postumis. Yra, taip pat buvo parengta gairių dėl lyčių aspekto integravimo Matome, kad tarptautiniu mastu šis klausimas tampa svarbiausia priemonė, viena svarbiausių priemonių. E, tai tampa praktinė strategija, kaip pereiti prie didesnės lyčių lygybės. Ir tai taip pat tampa įprastinė priemonė e, konkrečios vyriausybės viešųjų finansų valdyme. O ES pasirodė nemažai apžvalgų, kurias užsakė ir jūsų komitetas, pavyzdžiui, bei taip pat komisija, bei lyčių lygybės institutas. Praėjusiais metais, pavyzdžiui, aš taip pat dalyvavau šiame darbe, kai buvo rengiama apžvalga, kur buvo nagrinėjami biudžeto rengimo procesai ES. Apžvelgtos valstybės narės, domėtasi daugiametė finansavimo programa taip pat kasmetinių biudžetų rengimu ir lėšų paskirstimu juose yra nemažai žinių ir informacijos, kaip lyčių aspekto integravimą į biudžetą įgyvendinti šimtų procentų praktiškai. Ne tik daugiametėje finansavimo programoje yra parengtos gairės dėl kitos e, daugiametės finansavimo programos ir konkrečių priemonių. Ir noriu pasakyti, kad ir tarptautiniu mastu, ir ES yra reikalingos žinios ir patirtis. Egzistuoja netgi praktiniai standartai, kaip tai daryti. Ir svarbiausia išsiaiškinti, kas konkrečiai daroma. Dar noriu dar kartą e, prisiminti Tarptautinį valiutos fondą, kuris akcentuoja, kad lyčių aspektų metu įtraukus biudžetas yra geras biudžetas. E, komisijos pasiūlymas dėl biudžetų šiuo požiūriu yra geras taip pat. Ir žinoma, noriu pakalbėti apie aiškius teisinius įsipareigojimus. Tai nėra laisvanoriškas procesas, kurio kas nors pageidautų. Sutartise tai yra aiškiai pasakyta, tai yra tarptautinių įsipareigojimų dalis. E, Sido konvencijoje tai yra o pastaruoju metu tai yra vienas tapo, tai tapo vienu iš tvarios plėtros tikslų. Tai yra atspirties taškai. Kaip žinote, penktasis tvarus tikslas kalba kaip apie kriterijų, apie e, biudžetą, kuris apima lyčių aspektą. Taip pat kalbama apie atsiekimo sistemą biudžete ir apie tai, kad e, reikia skirti lėšas e, moterų klausimams ir lyčių lygybei iš viešųjų biudžetų vis, visose sektoriuose. Kalbama ir apie tarptautinius standartus. Taigi išradinėti dviračio nereikia, tiesiog reikia pasirinkti prioritetus ir išsiaiškinti, ar ES laikosi tų standartų. Ar ES yra tarp lyderių šiame viešųjų fondų valdyme. Šiuo požiūriu turiu aiškiai pasakyti, kad ne. Nenoriu, kad mano e, teiginys nuskambėtų radikaliai, bet perskaičiusi dokumentus, kuriuos pateikė Europos komisija, e, man atėjo galva žodis terminas e, bank, paskelbimas apie bankrotą, čia komentuoju lyčių aspekto integravimą. Situacija nėra tokia gera kaip anksčiau, ponė pirmininkė. Jūs minėjote kai kuriuos aspektus, netgi tarp institucinis lyčių e, biudžeto e, susitarimas yra, bet praktiškai jis neįgyvendinamas konkrečios lėšos skirtos lyčių lygybei metams bėgant išnyko. Jos yra didesnių fondų, didesnių lėšų dalimi ir, ir nebeįmanoma atsekti, kiek finansų skiriama lėšų ly, ly, lyčių lygybei. E, lyčių lygybės darbas yra dvi, dvipusė gatvė. Reikia numatyti tikslinės lėšas lyčių e, lygybei, tačiau jau prieš kurį laiką jų atsisakyta tų tikslinių fondų. Kaip jau sakiau, man atina į galvą pareiškimas apie bankruotą, nes horizontalusis e, lyčių lygybės integravimo principas taip pat išnyko. Ir e, tikslinis lėšų tikslinio lėšų skirimo atsisakyta, nes dabar kalbama, kad tai integruota į visus fondus plat, platesnėme kontekste. Tik tai klimato kaita išliko kaip prioritetas ir nėra horizontaliuojų lygmenių to e, visuminio, suderninto lyčių aspekto integravimo į biudžetą. Ir viskas atrodo, kad stringa ir žinome, kad EIGE instituto parengtas lyčių lygybės indeksas atskleidžia, kad mes nepakankamai sparčiai einame priekin, mes einame sraigės greičiu. Ir kita vertus yra labai svarbių sričių, kuriuose fiksuojamas regresas, netgi ėjimas atgal. Uh, šiuo ypač svarbiu momentu, kuomet ES gali išlaikyti savo reputaciją, kad ji yra, institut, kad yra bendro, bendryje dirbanti e, tarptautinių standartų progreso vardant, bet iš tikrųjų reiktų skelbti bankrotą. Ir iškyla pavojus, kad es praras šią e, reputaciją ir kad tai bus tikrai dideliu nesusipratimu Europos Sąjungai. Nes vertindami šiuos pasiūlymus turime aiškiai pasakyti, kad lyčių lygybė nėra vienas iš principų, kuriuo jis pagristas. E, Europos komisija neįgyvendina savo teisinių prievolių. Būtent tai matome. Ir šią analizę noriu pabaigti pristatydama atvejį, e, kuomet EBPO vakar sakė, kad šis biudžetas pernelik svarbus, kad būtų paliktas finansų ministrams, tik tai reikia visų sričių atstovų dalyvavimo. Buvo kalbėta apie tai, kad biudžetas yra labai svarbus įrankis, taip kalbėjo vienas iš kolegų. Tai vienas svarbiausių įrankių. Praeitie esame pastebėję, kad ta lyčių lygybė nėra e, patekusi dar į biudžetą, tik tai į, į, įkišusi vieną koją tarp durį. Ir dabar matome, vertinant visus pasiūlymus, kad, kad ta, ta, ta koja baigia išstumti ir išspirti ją. Tokia yra padėtis. Taigi, ar Europos parlamentas e, susitaikius su tokiu nesusipratimu laikas daro spaudimą. Laika, laiko, laikas gali padėti daryti spaudimą ir tai viena, vienas iš taikytinų metodų. Jūs sakėte, kad savo iniciatyvą rengiamiems pranešimams neužtenka laiko, bet kalbant apie rekomendacijas, manau, kad FAM komitetas turi tapti lyderiu, kad išgelbėtų ES nuo tos ypač nepatogios situacijos ir užtikrintų, kad ES elgtųsi taip, kad tai atitiktų jos prestižą, reputaciją ir gyvendintų visus prisimtus įsipareigojimus. Turiu vieną praktinį pasiūlymą - sukurti ad hoc patariamąjį komitetą ekspertų grupę dėl lyčių integravimo biudžetą klausimų, kuris padėtų jums sparčiai eiti priekin, nes nėra pakankamai žinių ir informacijos. Jūs sakėte, kad aš esu European Gender Budgeting Network E, viena iš kuriejų, bet EBPO organizacijoje yra daug žinių ir patirties šią temą. Reikia suburti draugien ekspertus. Ir pas, galima pasinaudoti AIG instituto pas, paskutinių metų studiją. Ten yra palaipsnis požiūris, ką reikia padaryti. E, te, TVF, e, remiantis TVF siūlymą, kaip užtikrinti lyčių aspekto integravimą, lyčių lygybės integravimą. Aš išsakau šiuos pasiūlymus dabar ir aš labai tikiuosi, kad bus galimybė e, kad turėsite galimybę parengti pranešimą savo iniciatyvą, kad išgelbėtumėte visų reputaciją ir kad parlamentas pareikš, kad jis tiems pasiūlymams nepritars, ko, tol, kol nebus griežtas įsipareigojimas įgyvendinti tų, e, tų prievolių. Ačiū. I... Ačiū. Dabar aš suteiksiu žodį Sibilė Bergbauer, Austrijos. Iš tikrųjų dėkoju, kad pakvietėte aptarti šitą labai svarbę temą. Šiame komitete Elizabeta pasakė, kad yra sukaupta labai daug informacijos Galima pateikti daug pavyzdžių ir aš norėčiau tiesiog supažinti su Austrijos pavyzdžiu, kuris tarptautiniu mastu rodo gerosios praktikos pavyzdį įgyvendant lyčių aspekto finansavimo nuostatas. Tiesiog norėčiau kalbėti apie pačią apibriežtį, ką reiškia lyčių aspekto finansavimo įtraukimas į įvairiausius lygmenis. Taigi, kaip tai daroma? Austrijoje tiesiog teisiškai lyčių finansavimas buvo labai aiškiai reglamentuojamas teisės aktais. Fin, finansų įstatymuose federaliniu ir šal, žemių lygmenių buvo aiškiai suformuoluoti tikslai, kad būtų užtikrinama lygybė, lyčių lygybė sudarant biudžetą. tikrųjų tai galima laikyti gerosios praktikos pavyzdžių. Koks kontekstas? Jisai buvo visą tai suformuluota, kai buvo atliekama Austrijos biudžeto sandros reforma ir kai mes tą aspektą įtraukime į mūsų biudžeto sandarą struktūrą, ko nebuvo iki tol. Tai labai modernus požiūris Europoje ir ypač, kai kalbame apie teisinį pagrindą. Taigi, kokia specifika? Penki pagrindiniai tikslai yra numatyti kiekvienoje biudžeto antraštinėje dalyje. Taigi tai yra penki aspektai, penki tikslai, kad nepasimestume. O svarbiausia šiandien, kad vienas aspektas turi būti tiesiogiai siejamas su lyčių lygybė. Jeigu iš tikrųjų suformuluojamas vienas tikslas, tai jis turėtų būti siejamas tiesiogiai su ryčių aspektu, o jau keli tikslai, tai bent vienas iš tų tikslų turi būti tam numatytas. Tai labai naudinga e, galvojant apie biudžeto sudarimo procesus ir tai aš laikau iš tikrųjų gerą patirtimį. Žinoma, reikalinga suformuoti ir bendrą tikslą dėl integruotą požiūrį į biudžetą, integruojant įvairius aspektus, tiesiog matyti bendrą kontekstą, kadangi lyčių lygybė yra faktiškai svarbus klausimas, e, galvojant apie kiekvieną biudžeto antrašinę dalį. Finansų ministrai, ministerija pat tiesiog suteikiama galimybė parodyti porą skaidrių. Taigi ir čia matome, kokie gali būti tikslai formuluojami, gali būti taip vadinami išoriniai tikslai, kurie gali turėti poveikio mūsų aptariam klausimui, taip pat gali būti tokių uh, bendrų tikslų, kurie yra numatyti administracijai ir tie tikslai taip pat atsispindi biudžete. Tiesiog, kai e, administracija neturi kito pasirinkimo sudarytą namą biudžetą. Trys punktai apačioje nurodo, kad reikalingi tam tikri veiksmai siekiant įgyvendinti tikslus, nes tikslus formuluoti vien tik e, nepakanka. Todėl čia yra nu, nurodytos veiklos, e, kurios yra siejamos su tikslais biudžeto lygmeniu. Norėčiau tiesiog supažindinti su galimais tikslais. Pavyzdžiui, čia yra kalbama apie didesnį moterų įtraukimą, dalyvavimą darbo rinkoje. Labai daug moterų Austrijoje dirba e, pagal mm, trumpalaikės darbo sutartis, nepilną darbo dieną. Ir pavyzdžiui, čia yra kalbama apie tai, kad reikia numatyti vaikų priežiūros institucijų e, daugiau, kad moteris galėtų dalyvauti darbinėje veikloje, yra tokių vaikų priežiūros įstaigų, ūkdymo įstaigų, kurios gali prižiūrėti vaikus ne visą dieną, bet dalį dienos. Taip pat e, moterų sveikatos gerinimas, ypač tų, kurios yra vyresnės negu 50 metų. Žmonės virš 50 ypač moteriai susiduria dažniau su sveikatos problemomis. Taigi yra numatyta galimybė atlikti sveikatos e, patikrinimus. Taip pat reikia skleisti ir informaciją apie galimus e, susirgymus. kodėl pasirinkamas vienas ar kitas tikslas. Pagal kitas antraštinės dalis gali būti formuluojami ir kiti tikslai. Tačiau aš norėčiau pateikti pavyzdį, kaip yra sudarinėjimas biudžetas. Dabar veikla ar konkretus žingsniai ir kaip įvertinamas rezultatas. Žinoma, visada reikia galvoti apie rezultatą, kai mes kalbame apie kokį nors tikslą. Tačiau problema štai kokia. Jeigu mes numatome veiklą ir numatome bendrą biudžetą, vis dėlto mes nežinome, kiek lėšų yra numatyta konkrečiai veiklai. Todėl čia pasigendame sąsajų tarp lėšų ir to, kas numatyta už jas padaryti. Jeigu mes pažvelgtume į diskusijas vykstančias dėl Austrijos biudžeto, tiesiog politinėme procese visi galvoja tik tai apie tam tikrai sričiai skiriamas lėšas, tačiau pamirštami uh, tikslai. Tad iki šiol viskas buvo labai gražu, tačiau dabar ta garažioji, geroji praktika lyg ir baigėsi. Jeigu šitą veiklą mes susijęsime tik tai su bendru biudžetu, tai tikrai neužtikrinsime konkrečiai veiklai, konkretiems veiksmams finansavimo. Todėl, norint gerai sudaryti biudžetą, reikia numatyti, kiek konkrečiai priemonė yra numatyta, kad būtų pasiektas konkretus tikslas. Ir po to reikia bandyti susijęti tas, tą finansavimą su rezultatais. Jeigu kalbėtume ne apie Austriją, apie didelę Europos Sąjungą, ką būtų galima pasimokyti Europos Sąjungos lygmenių. Trumpai norėčiau pacituoti puikų tyrimą, kuris jums tikriausiai irgi žinomas, kuris buvo parengtas dėl ES biudžeto. Tai vienas, viena iš paskutinių studijų. Ir ten yra sakoma, kad aukšto lygio politiniai įsipareigojimai įsipareigojimai nebūtinai reiškia ir finansavimą. Ta pati problema kyla ir Austrijoje, jeigu mes konkrečiai neįvardame sumos, kuri yra skirta pasiekti konkretų politinį mm, tikslą, tai tuomet mes ir nežinosime, kiek lėšų yra skiriama. Ir čia jau susidurime su atskaitomybės klausimų. Tas e, atskaitomybės klausimas reiškia, kad mes turime įvertinti tą finansavimo poveikį. Todėl vadovaudomėsi Austrijos pavyzdžių galėtume teikti, kad jis yra sektinas, tačiau kita vertus labai svarbu konkretizuoti biudžeto eilutes, numatyti, kurie sumas, kurios yra skirtos tikslų pasiekti. Taigi visą tai reikia matyti bendrame kontekste. Turėti omenyje visą biudžeto sudarimo strategiją ir po to jau atlikti vertinimą susijusi su lyčių aspekto finansavimu. Taip pat ir reikėtų, ko gero, atlikti mm, tyrimus, kurie pasakytų, kokių veiksmų reikėtų imtis greičiausiai. Kartais geri norai dar mm, negali būti įgyvendinami, kadangi reikia kalbėtis, tartis su specialistais, ekspertais. Kai kurie ekspertai ir šiandien dalyvauja šiame klausime. Labai malonu buvo išklausyti jų ir dėkoju, kad jūs išklausėte manęs. Dėkoju. Ana Alamaki, filosofijos, istorijos fakulteto Helsinkije, atstovė. Ačiū, tikrai mm, džiugiuosi galimybę šiandien čia aptarti tokią svarbę temą. Noriu detaliau pakalbėti apie tai, kas vyksta esmastu, aptarti pastarąsias tendencijas ir apžvelgti, kokia yra padėtis. Yes. So, about... Daug kas jau pasakyta apie tai, kaip es finansuojamas uh, finansuojama lyčių lygybė dabar. Tačiau reikia pasakyti, kad labai nedidelė es biudžeto dalis skiriama lyčių lygybė. Egzistuoja vos kelios problemos, kuriuose numatomi konkretus veiksmai lyčių lygybės labui ir sunku atsekti, kaip konkrečiai tos lėšos panaudojamos konkrečios pro, programos skirtos lyčių lygybei dingo, jos tapo didesnių programų dalimi. DAFNE programa yra ir lygybės bei pilietybės programa. Kita vertus, nebėra atskirų fondų skirtų lyčių lygybei, nėra skaidrumo ir sunku pasakyti, ar ES pasiekia tikslų lyčių lygybės rytyje. Lyčių lygybei skiriamas fondas iš struktūrinių investicijų fondo ir matome, kad matomumas lyčių lygybės tikslo laipsniškai dinksta. E, prieš kurį laiką tai buvo vienas iš svarbių e, prioritetų. Tai vienas iš, šiuo metu dabar tai vienas iš 19 prioritetų struktūriniuose fonduose ir žiūrėsime, kokie bus pateikti pasiūlymai ateityje. Uh, Jeigu žvelgiame į lyčių lygybę ES biudžete, dabartinėje daugiametėje finansavimo programoje ir visų pirma pažvelgiame į daugiametę finansavimo programą, tai matysime, kad nors dabartinėje daugiametėje finansavimo programoje yra kalbama apie horizontaliuosius prioritetus E, pavyzdžiui, klimato kaitą arba bioįvairovę, lyčių lygybei nesuteiktas toks tokio prioriteto statusas. Finansavimo programas peržiūrėję matome, kad yra lyčių lygybės tikslai akcentuojami, lyčių aspekto sudarninimas akcentuojamas, tačiau tas lyčių lygybės finansavimas nėra integruojamas į visus sektorius. Pamatėme, kad lyčių lygybė visiškai nebuvo aptarta per e, tarpinę daugiametės finansavimo programos peržiūrą. Situacija neką geresnė pažvelgusi kasmetinio biudžeto atvirtinimo procesą. Dabartinė daugiametinė finansavimo programa buvo, e, prie jos buvo pridėtas priedas, ten yra ir deklaracija dėl lyčių aspekto sudarninimo. Tačiau tas pareiškimas nėra pakankamai konkretus ir jis nebuvo prielaida konkretesniems veiksmams. Taip pat peržiūrėję kitus ES dokumentus, matysime, kad nors akcentuojama, kad, kad lyčių lygybė yra tiktas, tačiau jos niekur nesimato, ji išnyksta lyčių aspekto integravime į biudžetą svarbu, kad lyčių aspektas būtų integruotas į visus biudžeto tvirtinimo etapus. Taip nėra šiuo metu. Apie lyčių lygybę užsimenama, pavyzdžiui, e, parengiamajame etape. Parlamentas biudžeto įvykdymo patvirtinimo etape taip pat domisi lyčių lygybės aspektų, tačiau kitose etapuose jo nėra. noriu pakalbėti apie tai, kokia kryptimi eina ES biudžetas ir kokie yra svarbiausi ES biudžeto tikslai. ES biudžeto valdymas ir, ir jo e, koncepcija gali prisidėti prie lyčių aspekto įtraukimo į biudžetą į biudžeto sektorius. Taigi visų pirma, ES biudžetas dabar orientuotas labiau į rezultatus ir veiklos konkrečius e, praktinius rezultatus. Kaip, kaip žinome, įvykdytos biudžeto reformos teigiamai atsiliepia lyčių aspekto integravimui, atveria daugiau galimybių. Taigi tie bendri, dideli visiems sektoriams iškelti tikslai biudžete yra gerai lyčių aspektui. Tačiau tuo pat metu e, labiau ES biudžete akcentuojami e, svarbiausi prioritetai, kurie yra, pavyzdžiui, ekonominė valdysena. Ir tai yra problema ES e, tai lyčių aspektui. Kaip žinote, lyčiuos, lyčių lygybė nėra vienas svarbiausių prioritetų. 2020 strategijoje arba Junkerio Junkerio plane to nesimato. Ir dabar komisija atrodo dar labiau e, domėsis, kaip valstybės narės panaudoja bendrai valdomų e, projektų finansavimą. Keliami konkretus tikslai e, - mažinti biurokratiją. Vėlgi tai gali būti rizika lyčių lygybei. O kas bus tuo atveju, jei lyčių aspekto sudarninimas taps našta, kurios reiks atsikratyti? Pateiksiu pavyzdį, kad tai jau iš dalies tampa realybė. Galiausiai lankstumo aspektas. Tai gali būti geras dalykas lyčių lygybei, bet tai gali būti ir blogas dalykas. Kaip žinote, lyčių lygybė retai būna svarbiausių prioritetų. Ne, tikrai ne numeris vienas, tai dažnai būna prioritetas numeris 19. Todėl saraš, matome, kad programuose e, e, reikalaujama vis daugiau lankstumo ir gali būti, kad programos viduje lyčių lygybė turi užleisti vietą kitiems prioritetams, kurie laikomi svarbesniais. Svarbiausiai iššūkiai lyčių aspekto integravimo į biudžetą jau buvo minėti, bet aš norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad stinga e, ekspertų ir patyrimo ir taip pat, kad trūksta duomenų apie ES biudžetą, kaip jis paskirstomas, vertinant pagal lyčių aspektą ir, ir kaip tas, ko tas biudžetas pasiekia lyčių lygybės rytyje. Taigi, dabartinė padėtis, kur link ES biudžetas krypsta. Elizabeth jau patikė gana niūrų paveikslą, kokia yra padėtis su biudžetu. Aš dar pridėsiu keletą detalių. Nagri, jeigu nagrinėjame komisijos pasiūlymą arba dabartinę daugiametę finansavimo programą, lyčių lygybės niekur nerasime. Lyčių lygybė nėra horizontalusis prioritetas, pavyzdžiui, kaip klimato kaita. jau minėjau, kad vienas to administracinio supaprastinimo aspektų biudžete yra štai kokia, kad e, atskiriems fondams, atskirų fondų valdymui galioja atskiri reglamentai. Dabartinėme e, dabartinė daugiametė finansavimo programoje penkioms programoms buvo bendras reglamentas, o kitoje programoje numatoma, kad vienas reglamentas e, galios septynioms programoms. Ir iš tikrųjų komisijos pasiūlyme dėl bendrų nuostatų reglamento yra vienas didelis trūkumas. Nėra ten minimas lyčių aspekto integravimas tai, tai yra ta vieta, kur ta nuostata turėtų būti, svarbiausias dokumentas. Nėra taip lyčių aspekto integravimas turi būti ne tik socialinėme fonde, bet taip pat ir Europos regionų fonde ir kitur. Europos socialinis fondas plus. Taip, nuostatos apie lyčių lygybę ten yra. Taip pat ten yra išsakyta svarbi mintis, kad lyčių lygybės veiklą galima finansuoti siekiant visų tikslų. Tačiau jį panagrinėjame tikslus kitoje ESF Kaip jau sakiau, matome, kad lyčių lygybė laipsniškai dinksta. Kad tai tampa realybė. Anksčiau būdavo visada atskiras tikslas ESF fondo kaip lyčių lygybės sėkimas, o dabar lyčių lygybė suplakta į vieną krūvą su kitais tikslais. Ir viskas supa, prastinta labai, labai paprastai surašyta e, dalyvavimas rinkoje, ger, geresnis taip pat profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimas. Toliau, programa skirta pilietybei ir teisėms bei lyg, lyčių lygybei. Vėlgi, lyčių lygybės kaip atskiro tikslo nėra. Pavyzdžiui, jis sudėtas kartu su kova su diskriminacija bei kova su rasizmu. Ir kai suplakami draugien tokie svarbus tikslai, nors jie tarpusavį ir susiję, bet iškyla rizika kitiems svarbiems tikslams. Ir pabaigai dar pateiksiu kelias rekomendacijas. Taigi, aš norėčiau pabrėžti tai, kad šis momentas, kai deramas yra dėl kitos daugiametės finansinės programos, tai tinkamų finansuojamų programų, tai yra labai svarbu biudžeto prasme ir tos dėrybos vyksta čia, parlamente, su valstybėmis narėmis, tai bus tas momentas, kuris ir nulems tai, ką galime padaryti ES biudžetu per ateinančius septynerius metus lyčių lygybės prasme. Ir tos iniciatyvos mes negalime uh, pražiopsoti. Ir komisijos pasiūlymai matome, kad yra labai menki, kalbant apie lyčių lygybės matmenį. Taigi labai svarbu, kad jūs, Europos parlamentas, padarytumėte viską, ką galite, kad lygybės aspektas būtų sugražintas į šiuos pasiūlymus, kai dabar matome, kad jo nebeliko. Ir nereikia čia nieko naujo išradinėti, kaip sakė Elizabeta, mes puikiai žinome iš ankstesnio darbo, kurį atliko įvairūs tyrėjai, kolegos, kad lyčių lygybės aspektas gali būti in, in, integruojamas į varias programas. Tai nėra kažkoks sudėtingas mokslas. Žinome, ką reikia padaryti. Tiesiog reikia tai padaryti ir viskas. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar žodis Silvijai Sansonetti, kuri yra vyresnioji Džekomo Brodolinė fondo tyrėja, mokslininkė. Ačiū. Hmm? Okay. Okay, so I, I'm starting with. Taigi, pradėsiu nuo e, lyčių aspekto integravimo į biudžetą ar apibrėžimo. Tai reiškia, kad tai yra toks biudžetas, kur yra įvertinamas lyties aspektas, įtraukiamos lyties, lygių, lygybių perspektyva visais lygmenimis biudžeto procese. Tai yra ir strategija, ir procesas, o ilgalaikis tikslas yra pasiekti daugiau lygybės, veiksmingumo ir skaidrumo. Ir aš norėčiau priminti apibrėžimus, nes tai yra labai svarbu, svarbu suprasti, apie ką mes realiai kalbame. E lyčių pagrindų pagristas biudžetas tai nėra kažkoks tai atskiras biudžetas moterims, tai nereiškia, kad vienodai pinigai bus paskistyti vyrams ir moterims, tiesiog biudžete yra pripažįstami skirtingi vyrų moterų poreikiai ir lyčių lygybės aspektas yra integruojamas ir taip pat asignavimų poveikis lyčių lygybės aspektų yra įvertinamas. Yra trys etapai šiame Tokiame biudžete pirmiausia reikia atlikti biudžeto analizę iš lyčių perspektyvos ir priminti, kokį poveikį biudžetas daro vyrams ir moterims. Toliau reikia performuoti biudžeto procesus ir išteklių paskirstimą tam, kad būtų užtikrinamas užtikrinama lyčių lygybė, pasiekiama šis tikslas ir taip pat sistemingai dirbama, kad būtų pasiekiamas lyčių lygybės aspektas per visus biudžeto procesus. Biudžetas lyčių pagrindų yra priemonė tai biudžeto procese, suteikianti lyčių lygybės tikslų įgyvendinimą visose srityse ir kiekviename politikos formavimo proceso žingsnyje. Ir aš norėčiau priminti, kad mes čia kalbame apie priemonę, o ne politikos tikslą. Mes neturėtumėme kalbėti apie lyčių lygybės biudžetą kaip tikslą, bet kaip apie priemonę kur yra kelios skirtingos metodikos, kurios gali būti pritaikytos. Ir kaip sakė kolegės, mes tiek daug esame atlikę darbo šioje srityje ir yra jau surinkta galybė informacijos, kad kažkas jau būtų padaryta dabar. Tikrai nereikia atlikti jokių papildomų tyrimų, jų pakanka. Čia dabar pagrindiniai elementai ir sėkmingo biudžeto veiksniai. Čia reikia ir politinės valios, ir politinės lyderystės. Štai todėl čia ir esame teisingoje vietoje. Reikia įsipareigojimų aukštų lygmenių viešo administra... administravimo sistemos. Taip pat reikia pagerintų techninių valstybės tarnautojų pajėgumų. Taip pat pilietinės visuomenės įtraukimo ir pagal lytis išskirstytų duomenų. Ankstesni pristatymai rodo, kad lyčių lygybės perspektyvos integravimas ES politikos formavimo procesus dar nėra užtikrintas ir ES biudžeto proceso reforma, kad būtų įtrauktas lyčių lygybės aspektas į biudžetą, tai aišku. Užtruks, tam reikės laiko, tačiau įmanoma susitelkti ties konkrečiomis ES biudžeto sritimis ir priimti lyčių pagrindų pagrįstą biudžeto tam tikrus elementus. Taigi aš siūlyčiau pirmiausia kalbėti apie strateginių investicijų fondo lėšas, kaip sakė mano kolegos, nes e, Europos komisijos teigimu, teigimu daugiametė finansinė programa leidžia ES investuoti daugiau negu 1 trilijoną per tą patį laikotarpį. Ir didelė dalis tos sumos yra susijusi su strateginių investicijų fondo lėšomis. Ir visi puikiai žinome, apie ką mes kalbame. Tai Europos struktūrinės investicinės lėšos, tai čia į tą savoką įeina Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio e, ir kaimo plėtros fondas ir žvinkistės fondas. Tai yra, štai taip yra pasiskirstę, pasiskirstę tie visi fondai. Kaip matome, kaimo plėtros fondas atsiprašau, regioninės plėtros fondas turi daugiausiai, tada eina sanglaudos fondas, po to žemės ūkio fondas ir trečioje vietoje socialinės fondas, antroje žemės ūkio, trečioje socialinės fondas. Mūsų fondas atliko daug tų fondų vertinimu, ypatingai socialinio fondo, regionės plėtros fondo ir iš lyčių lygybės perspektyvos. Ir pagal mūsų darbą, mūsų darbo rezultatas rodo, kad galime jau pateikti šiokių tokių įrodymų, kaip įmanoma įtraukti lyčių lygybės aspektą į biudžetą, į konkrečiai ekonominius ir socialinius, e, e, e, socialinių ir socia, struktūrinius investicinius, investicinius fondus ir mes siūlome šiek tiek keisti tos, tuos fondus tam, kad būtų galima geriau įgyvendinti lyčių lygybės aspektą. Taigi mūsų pasiūlymai, atlikus ir samų darbą, atlikus išsames analizės dėl šių fondų reguliavimo sistemos ir teminių tikslų, reguliavimo pagrindas 2014-2020 metais, kaip jau buvo minėta kolegų, yra suteikiamas pagrindinis teisinės pagrindas remti lyčių lygybės principą, tai konkrečiai septintas straipsnis ir jis yra geras, teisinės pagrindas puikus ir jisai veikia. Taigi tiesiog reikia jį išsaugoti tokį, koks jis yra. Tačiau yra galimybių patobulinti situaciją, kalbant apie tų fondų įgyvendinimą. Partnerystės susitarimas, stebėsena, ataskaitos vertinimas. Dabartinė SF sistema čia yra numatyti pagrindiniai rezultatų rodikliai, kad būtų galima įvertinti, kiek dalyvių dalyvauja, kokie yra jų socialiniai, ekonominiai bruožai, skaitant ir lytį, ir kiek organizacijų gavo paramą, ir subjektų gavo paramą ir panašiai. Taip pat reikia mikroduomenis rinkti ir numatyti čia atitinkamus reikalavimus. Ir valdančios institucijos turi būti sustiprintos Ir mes tikrai visuomet pasikliaujame aukščiausios kokybės duomenimis, tačiau, kalbant apie reguliavimo sistemą, labai svarbios nuostatos yra išdėstytos gan plačiai ir nėra aišku, kokie elementai yra privalomi valstybėms narėms tam, kad visapusiškai jos laikytųsi tų nuostatų. Pavyzdžiui, 5.3 bendroji strateginis, pagrindinis bendras strateginis bendra strateginė sistema pagal tą straipsnį yra reikalaujama, kad būtų atlikta lyčių analizė. Ir ši nuostata yra priklauso nuo valstybių narių vertinimo ir taip pat nuo, nuo to, kaip jos vertina horizontaliuosius principus ir bendrai programos tikslus. Jeigu jiems, pavyzdžiui, atrodo, kad tai nėra aktualu, kalbant apie veiklos programas, tai tas pagrindinis elementas ir neveikia. Uh, Ir Ir komisijos sprendimas dėl veiklos programos patvirtinimo, tai lieka valstybių narių atsakomybėje. Ir tai nėra primtina. Turėtumėme patobulinti e, situaciją kitam programavimo laikotarpiui. Programavimo laikotarpiui. Reguliavimo sistema nenumato esminių gairių apie tai, kaip būtų galima skatinti lyčių lygybės principą, išskyrus SF kur lyčių lygybė yra vienas pagrindinių strateginių prioritetų ir numatyti lyčių lygybės užtikrimo veiksmai, taip pat FRD fondas, kur yra konkretūs projektai skirti moteriams kaimo vietovėse, taip pat, kad būtų rūpybos infrastruktūra sukurta tose geografinėse vietovėse ir, ir panašus dalykai. Regio, e, regioninės plėtros fondas. Čia labai svarbu apie jį pakalbėti, kadangi tai yra tas fondas, kuris yra pats svarbiausias, kalbant apie tai, kiek skiriama finansavimo. Pagal dabartinį programų laikotarpį šiame fonde nėra numatyti konkretūs veiksmai skirti lyčių lygybei sustiprinti, nei nėra kažkokios tai stebėsenos sistemos, kad būtų surinkti rodikliai pagal lytis, nėra pagal lytis išskirstyti duomenys. Ateitie tai turėtų pasikeisti, nes netiesa, tiesiog netiesa, kad neįmanoma surasti kokių tai rodiklių dėl lyčių lygybės šiame fonde, kalbant apie šį fondą. Pavyzdžiui, organizacijos, moterų ir vyrų organizacijos, pavyzdžiui, kiek yra e, moterų vadovaujamų įmonių, jas irgi būtų galima suskaičiuoti, kiek yra moterų mokslininkių, kurios yra pasamdamos pagal regionės plėtros projektus, pavyzdžiui, irgi galima suskaičiuoti. Taip pat nėra lyčių lygybės planų, pavyzdžiui, irgi nėra atsižvelgiama į tai ir, ir būtų galima tą padaryti galima į tuos dalykus atsižvelgti. Dabartinė reguliavimo sistema nenumato labai aiškių saistančių nuostatų valstybėms narėms ir valdančiosioms institucijoms, su keliomis svarbiomis išimtimis, kurios yra susijusios su bendrais lyčių lygybės aspektais ir atitinkamais tikslais pagal uh, kuriuos turi būti veik, įvertintos veiklos programos ir minimalūs asignavimai numatomi e, veiksmams susijusiems su lyčių lygybės skatinimu. Ir aišku, tie fondai atrodytų kaip labai galinga priemonė e, kovoti su netinkama lyčių lygybės aspektų praktika. Tačiau teminiai, objek, teminiai tikslai dėja yra akli lyčių lygybės prasme. Ir yra tokia rizika, kad tie fondai tiesiog kartos tas pačias klaidas ir ne, nebus atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus. Ypatingai, kad būtų kovojama su ta neligybė, reikia imtis atitinkamų aktyvių veiksmų, Ir tie veiksmai turi būti įtraukiami į visus teminius tikslus, integravimo veiksmai turi būti įgyvendinami vienodai ir kur kas veiksmingiau. Pagrindiniai principai - tai yra įsipareigojimas siekti lyčių lygybės, tai yra labai svarbus dalykas, kalbant apie lyčių lygybės aspekto integravimą ir konkrečius veiksmus. Taip pat lyčių lygybės reikalavimo įtraukimas, kad būtų teikiama parama vienai iš tų lyčių, e, dviejų lyčių, kurie susiduria su didesniais sunkumais. Ir mes matome, kad tikrai galime pasiekti labai veiksmingų rezultatų e, operatyvinių ir tai veiklos programų įgyvendinimo lygmenių. Ir tam reikalingos finansinės paskaito, paskatos arba tam konkrečiai skirti tiksliniai ištekliai kad būtų sukurtos sąlygos lyčių lygybės aspektų pagristam biudžetui sukurti. Reikia paaiškinti lyčių lygybės principą ir tą dvigubą požiūrį į lyčių lygybės aspekto integravimą visuose fonduose. Taip pat visi fondai, visų fondų reglamentuose turi būti remiami tie planai ir strategijos, kur yra numatyti specifiniai reikalavimai dėl veiklos programų. Lyčių lygybės infrastruktūra turi būti sukurta valstybių narių lygmenių ir čia techninė parama turėtų būti sustiprinta institucinėms infrastruktūroms. Nacionalinis lyčių, lyčių lygybės planas turi būti kuriamas dėl tų fondų įgyvendinimo, taip pat lygybės institucijos pilietinė visuomenė turi būti įtraukiama kaip svarbus veikėjai. Tas egzistuoja šių fondų atveju ir gali būti pritaikyta ir kitų fondų atveju. Galiausiai partnerystės susitarimas. Partnerystės susitarimas yra susijęs su visų fondų investicijomis valstybės narėse. Partnerystės susitarimuose turi būti numatyti konkretus įsipareigojimai dėl lyčių lygybės, lyčių aspekto integravimo ir lyčių pagrindų kuriamo biudžeto. E, lyčių prasme specifiniai veiksmai turi būti numatyti, sustiprinamas duomenų rinkimas pagal lytis, taip pat lyčių aspektas turi būti integruojamas, kalbant apie naudos gavėjas organizacijas, taip pat e, poveikio vertinimo priemonės turi būti dėgiamos, kalbant apie tuos pareigūnus, kurie derasi dėl e, partnerystės susitarimų. Ir labai didelė dalis tų fondų asignavimų yra susijęs su uh, tam tikrais e, veiksmais. Taigi reikalingi lyčių prasme jautrus finansiniai duomenys, kalbant apie realias išlaidas, taip pat reikia prižiūrėti ir vertinti lyčių lygybės principą, kaip principą, kuris vis, visapusiškai aptariamas ir analizuojamas. Ir kalbant apie stebėsiną ir vertiną, vertinimą, labai svarbu sukurti tokią vertinimo ir stebėsienos sistemą, kad būtų galima įvertinti, kiek pasiekti buvo lyčių lygybės aspektai ir tikslai ir horizontaliai vis įtraukti tai į visus planus ir investuoti į pajėgumų kūrimą tam tikslui pasiekti. Taigi tiek. Ir pabaigai pasakysiu, kad toks biudžetas yra labai vertinga priemonė, kalbant apie lyčių aspekto integravimą, Ta priemonė sudaro kelios metodikos, leidžiančios įvertinti ir restruktūrizuoti biudžetus, kad būtų pagerintas lyčių lygybės aspektas visuomenėje ir keletas veiksmų jau yra imtasi šioje srityje ir galime pasinaudoti tais rezultatais ir įgyvendinti labai konkrečius šio biudžeto elementus. Pavyzdžiui, esi fondų prasme ir Kai kurie pasiūlymai dėl veiksmų buvo pateikti šiame pristatyme, o daugiau informacijos galite gauti susisiekę tiesiogiai su manimi. Dėkoju. Pranešėja Angelika. Dėkuoju ekspertėms. Iš tikrųjų labai malonu, kad atvykote ir kad jūs pateikėte išsame informaciją. Iš tikrųjų labai malonu, kad jūs atvirai ir aiškiai kalbėjote, pateikėte labai aišku vertinimą. Aš kalbu, manau, ne tik tai savo vardu, bet ir kitos kolegės šiame komitete man pritars. Ir tai, ką jūs pasakėte kaip ekspertės, yra visiems naudinga. Kaip jau buvo pasakyta, Mes puikiai suprantame tai, kad nors ES komisija strategiškos pastangos yra išryškinamos, siekiant užtikrinti lyčių aspektą to finansavimą, tačiau vis dėlto šitas aspektas nėra nuosekliai įdėgiamas visuose lygiuose. Tai akivaizdu, dėl to, ko gero, mes visi susitarėme. Taip pat puikiai suprantame, kad yra pakankamas teisinis pagrindas, jį pasitelkdami pagalbojant galime dirbti toliau, tačiau nepanka politinės valios. Tai mes pajutome šiame komite ypač pastaraisiais per pasusius dviejus metus, Ir ko gero reikėtų pripažinti, kad situacija da, tampa sudėtingesnė įvairiuose lygmenyse. Jūs ekspertės teikiate, kad biudžetui sudaryti pagal lyčių aspekto finansavimą yra visos prielaidos. Tas pats pasakytina yra Europos Sąjunga ir todėl mes siekime kovoti ir mūsų komiteto vardu mes nekartą aiškiai pasakėme ir reikalavome, kad šitas aspektas būtų įbūt atsižvelgiama visuose biudžeto sudarimo proceso etapuose. Ir visuose etapuose mes reikalavome, kad būtų padidintas skaidrumas Kita vertus, tai yra demokratijos procesų kokybės požymis, rodantis, kad yra vadovavimisi lyčių lygybės principu. Taigi dėkuoju Jums už šitą vertinimą. Aš kaip politikė galiu pasakyti, kad visi žinome, kad tas, kas turi galias, tas uh, Tai, tai kas valdo lėšas, tas turi ir politinę galę. Todėl čia mes sprendžiame labai svarbius klausimus. Tiesiog nebūkime naivus. Iš tikrųjų, sprendimai visada primami ten, kur yra primamas biudžetas. Taigi, dėkoju Jums už mintį, kad tai yra vienas Šitas aspektas yra vienas iš 19 prioritetų. Todėl labai aišku, kur mūsų prioritetai. Todėl mums tenka svarbus uždavinys, tuo labiau, kad jūs sakot, sakėte, kad mes turime išsaugoti ES, mūsų komitetas tiesiog e, klausiausi jūsų pastabos. Iš tikrųjų, tas komitetas yra E, labai svarbi politinių konfliktų vieta. Mes esame proeuropiečiai iš esmės šiame komitete, tačiau nežinia, kaip viskas keisis po rinkimų kitoje kadencijoje. Bent jau kol kas mes esame visi vieningi, tačiau nežinia, ar nepasikeis situacija po rinkimų. Ir žinoma, kaip Ir noriu pasakyti pranešėjai, kad jūsų rekomendacijas, jūsų rekomendacijas e, verta atsižvelgti, rengiant rezoliuciją. Ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas balsų daugumą pasisakys už tai. Jeigu jūs norėtumėte susiekti su manim, visada galite tai padaryti. Ačiū, ponė Angelika Mlinar. Dabar galimybė Annie Head pasisakyti, kuri pakeičia Velin Regnerą mūsų šešėlinę pranešėją socdemose. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasisakyti labai trumpai e-, e-, Evelinos Riegner vardu, kuri yra socialdemokratų šešėlinė pranešėja. Ir tie klausimai, kurias, kuriuos ji kelia, tai yra klausimus, už kuriuos, klausimus, už kuriuos mes esame atsakingi. Ir uh, Labai malonu buvo išklausyti visų jūsų pasisakymų. Jūs pristatėte savo darbą e, šio, šioje srityje ir kalbėjote apie tai, koks yra skirtumas, pavyzdžiui, kalbant apie tokio biudžeto įgyvendinimą dešimtie valstybių narių, kurios turi tokius biudžetus, kurie yra pagristi lyčių lygybės aspektu. Ir mes galėjome susipažinti daugiau apie tai, kas yra gerai, kas yra negerai, taigi mums buvo labai svarbu gauti tos informacijos FAM komitete, rengiant ir pranešimą apie tai, kaip turėtų e, atrodyti tas lyčių lygybės aspektų grindžiamas biudžetas. Taip pat e, tas labai svarbus klausimas dėl geriausios praktikos Austrijoje, pavyzdžiui, tikrai man buvo labai įdomu išgirsti tai ir aš perduosiu tą informaciją Evelinai. Taip pat jūs kalbėjote apie lyčių lygybės pagrindų pagristo biudžeto sudarimą ir daugiametę finansinę programą. Taigi irgi labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip tai atrodys. Aš visą tą informaciją būtinai perduosiu Evelinai. O aš pati asmeniškai norėčiau irgi labai Jums padėkoti už labai aiškius, paprastus um, pristatymus, um, kalbant apie lyčių lygybę, lygybės pagrindų pagristą biudžetą. Ir tas pirmasis pasisakymas. E, pirmoji mūsų prelegentė kalbėjo apie, kalbant apie tokį biudžetą, labai svarbu palikti, nepalikti viso to darbo tik tai ekonom, ekonomistams. Visi turi įsitraukti į šį darbą. Ir aš norėčiau pati, padėkoti už tai, ką jūs sakėte, kad tai yra ne tik ekonominis, bet ir politinis klausimas. Ir kaip buvo šiandien pasakyta, mes matome, kad sustojęs yra šiek tiek tas darbas lyčių lygybės e, prasme, nes viskas priklauso nuo to, kaip pasiskirščius yra jėgų pusiausvyra ir aišku, mes turime čia atstovų iš įvairių politinių e, frakcijų ir visi gali pristatyti savo e, poziciją ir kaip ir pati komisija kaip ir nepasisako prieš tokį biudžetą, taigi mes tikrai galime tęsti tokį darbą ir mes turime patys kalbėti apie tai, kaip tai turi atrodyti, nes Europoje matome tokių ekstremalių jėgų, kurios labai įtakoja e, e, situaciją dėl mažumų teisių ir lygybės situacijos. Taigi labai svarbu, kad būtų ne tik ta koja į tarpdurį kišta, bet kad būtų galima patekti į, į, į, į tam um, lyčių lygybės aspektų į biudžeto sudarimą. Ir labai svarbu ir tai, kad Na, dėja, šia, šiame komitete daugiausia yra moterų, mums trūksta ir netgi lygybės, turint omenyje ir mūsų komiteto sudėtį. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti, kad aišku, statistiniai duomenys, kaip jūs ir sakėte, yra labai svarbus ir mes žinome, kad ES daugelie valstybių narių labai sudėtinga surinkti duomenis o būtent tik statistikos e, pagrindu mes galime pakeisti politiką. Taigi aš norėčiau padėkoti Jums už labai įdomią pateiktą informaciją ir mes kovosime toliau. Ne, nenuleisime rankų, dėkoju. Thank you, Anna. No... Ačiū, Ana. Pone Monika Vana dabar. Ačiū, pirmininkė kaip šešėlinė žaliųjų frakcijoje e, biudžė, lyčių aspekto integravimą į biudžetą klausimas. Džiaugiuosi, kad vyksta šiandieninis klausimas, visi galėjo labai aiškiai pasisakyti ir mes labai aiškiai matome, kad yra e, skubi būtinybė veikti parlamentui ir FAM komitetui Kita vertus, yra sukaupta daug patirties, yra bažangios praktikos modelių, kurie egzistuoja jau daugelį metų ir mes jau daugelį metų ir FAM komitete apie tai kalbame apie lyčių aspekto integravimą į biudžetą ir jos sudarninimą, nes egzistuoja prievolė jį gyvendinti. Ir ačiū, kad minėjote 2010 e, strategiją, mums nepavyko įtraukti e, lyčių lygybės Bet kaip vienas iš tvaraus vystimosi tikslų yra lyčių lygybės siekis. Aštuntajame ir antrajame sutarčių straipsniuose numatyta prievalė mums įgyvendinti lyčių aspekto integravimą. Turime siekti lyčių lygybės ir gėda, kad tai mano pirmoji kadencija parlamente bet kai pradėjau dirbti, mane pozityviai nustebino tai, kad ankstesnėje daugiametėje finansavimo programoje buvo e, tarp institucinis susitarimas, buvo priedai, buvo parengta gerų apžvalgų, todėl pamaniau, kad per tuos penkis metus pasieksime daug pažangos, o įvyko priešingai, kaip jau ir buvo sakyta. Tai politinės valios klausimas. Ir ne tik, kad nematau pažangos, aš matau aišku regresą. Uh, šioje srityje. Ne tik diskusijose dėl moterų teisų ir moterų politikos, bet kalbant apie daugiametę finansavimo programą, mane šokiravo tai, kad lyčių aspekto integravimas į biudžetą netgi neminimas Nors komisijos narys Jotingeris iš anksto prieš pristatydamas daugiametę finansavimo programą visose savo oficialiuose pasisakymuose ir mūsų frakcija kalbėdamas sakė, kad tai labai svarbus dalykas ir kad ES biudžetas turi apimti lyčių aspektą, bet čia konkrečių pasiūlymų dabar neturime. Noriu informuoti, kad iš ryto regi komitete buvo komisijos atstovų pristatymas dėl naujų E, nuostatų, bendrųjų nuostatų reglamento, kuris galios EFRE ir SF, ESF fondams. Ir čia tikrai yra regresas. Nes, kaip jūs teisingai pastebėjote, šiuo metu egzistuoja horizontalusis principas e, lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija. O naujajame bendrųjų nuostatų reglamento projekte jau nebėra, jis iš ten išbrauktas, jis yra kitose vietose, pavyzdžiui, projektų atrankoje, sąlygų sukūrime, bet man politinių požiūrių tai yra silpnoji vieta. Ir kaip jūs teisingai pastebėjote ir ačiū Jums už tai, mums reikia aiškaus horizontalaus principo šiuo klausimu, kad lyčių aspekto integravimas išliktų kaip horizontalus pagrindinis principas, bet to kaip ir kova su diskriminacija. Tai labai svarbu bendrųjų nuostatų reglamente Angelika apie tai kalbėjo ir labai teisingai pastebėjo, FAM komitetas negali išgelbėti pasaulio ir net ES, net, net jei ir bandytų. Bet ką galime padaryti, tai kalbėti su kolegomis kitose komitetuose, regi, biudžeto komitete, kitose komitetuose, su kolegomis, kurie dirba, rengia nuomonės apie daugiametį finansavimo programą ir kitus projektus bei dokumentus apie tai, kad yra aiš, kad būtų aiškus teiginys, pareiškimas, kad visos pažangios parlamento partijos šiuo klausimu sutarė, kad yra bendra pozicija bent jau išlaikyti tai, ką mes pasiekėme per pastarosius metus ir siekti pažangos. Ir pavyzdžiui, teikdami bendrus pakeitimus daugiametį finansavimo programai turime kalbėti apie aiškius tikslus lyčių lygybės rytyje, apie bendrus su, su, sudarnintus statistinius duomenis. Galiausiai Evelin Regner iš Sotsdemų ir aš kviečiame jūs rytoj į pusryčių susitikimą lyčių aspekto integravimo klausimai su Elizabeth Klatzer iš, ir su kitais svečiais iš viso pasaulio, kur bus pristatyti tarptautiniai modeliai. Jeigu esate čia, jeigu dar būsite čia, kreipiuosi į svečius ir jeigu jūs domina, galite uh, ateiti. Visi esate kviečiami, ačiū. Ačiū, Monika. Turime baigti pusę pirmos. Todėl noriu paprašyti ekspertų, ar norite ką nors pridurti. Turite po vieną minutę kiekvienas, kiekviena. Trumpai Labai malonu buvo išgirsti klausimus, į kuriuos iš dalies buvo atsakyta. Kaip po EBPO vyresniųjų ekspertų posėdžio aš sužinau, kad vis dėlto tendencijos gerėja. Pavyzdžiui, Portugalijoje yra e, pasiekta pažangos. Kiekviena valstybė gyvenindama bandomuosius projektus daug ką nuveikė. Tiesiog norėčiau priminti, kad įsipareigojimai laikytis lyčių lygybės įsipareigojimų yra pakankamai, tačiau yra ir ekonominio augimo, pavyzdžiui, apžvalgoje yra apie tai kalbama, pavyzdžiui, Aigė Tyrime yra numatyta, kad nuo 5 iki, nuo 5 iki 10 procentų ekonominio augimo kontekste lyčių lygybės aspektas sustiprėjo. Aš anksčiau norėjau pasakyti, kad labai liūdna, kad dabartinėme daugiametės finansinės programoje nėra aiškaus lyčių lygių aspekto. Tačiau mikro lygmenyje labai svarbu pastebėti, kad reikia siekti horizontalaus požiūrio. Iš esmės mes visi žinome, kas daroma mikro lygmeniu, tačiau makro lygmeniu nelabai. Norėčiau dar kartą priminti, kad aš savo pasisakymę bandžiau pasakyti štai ką. Jeigu paliksime situaciją tokią, kokia yra, tai mes žinosime, kaip keisti situaciją. Tačiau Neturėtume norėti visko daryti iš naujo, nubraukę viską, kas padaryta iki šiol. Todėl aš norėčiau, kad reikėtų pasimokyti iš tos patirties, kurią sukaupėme ankstesnėme programavimo laikotarpyje. Tiesiog nuo vienos daugiametės programos perdami prie kitos mes neturėtume siekti tiek daug. Tai nebūtų naudinga. Vokietijoje sakome, kad dokumentams arba popieriui reikia kantrybės. Tai reiškia, jūs galite prirašyti įvairiausių dokumentų, tačiau vis dėlto reikia laiko juos įgyvendinti. Taigi tai reikia turėti omenyje. Tiesiog nepakanka pasakyti, reikia ir dirbti. Dėkoju ekspertėms Dėkuoju už jūsų prezentacijas, už jūsų mintis, pasiūlymus, gerusios praktikos pavyzdžius. Aš sutinku su jumis, kad visos institucijos, visos suinteresuotos šalys, ypač politikai, jeigu norime pasiekti gerų rezultatų, turime suvokti, kad investuoti į lyčių politikos įgyvendinimą yra labai svarbu siekiant geresnės gyvenimo kokybės apskritai ir ypač moteriams. Taigi, linkiu gero pranešimo, dėkoju sekretoriatui, dėkoju vertėjams. Kitas mūsų posėdis vyks 9 ir 10 Liepos. Okay, we're on time.